So, the, we start the second session. Pradėsime antrąją posėdžio dalį. Susirinkę labai nedaug komiteto narių. Sveikinu poną Jan, jisai buvo ir ryte. Yra dar daugiau. Taigi, 12. E, ne, 13. E, e, klausimas. thought for the afternoon. So I thought that uh, number 12 would go in this afternoon, but we start with number 13 and uh, it concerns um, this. Taigi, 13 punktas, 13 mūsų darbo tvarkės dalis. E, Pati šią peticiją pateikė e, Lordas Richardas Inglewoodas. something. I don't have the English. You can speak in Greek now. Yes. Okay. Α, ah, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έχει το, το αξίωμα του μέλους της Βουλής των Λόρδων και συζητάει για... Pirmininkė tęsė graikų kalbą. Taigi, Lordas Ingelvudas nėra Lordų rūmų narys. Ir jam Iškyla klausimas, ar jis nepraras savo lordo titulo pabuvęs Europos parlamento nariu. Galbūt komisija galėtų imti ir paaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Dėkuoju, panė pirmininkė, už žodį. Tiesą sakant, šioje peticijoje kalbama apie labai specifinį Britų teisės aspektą. Uh, eina kalba apie lordus, kurie paveldi savo titulą tapti Europos parlamento nariais. Kaip žinote, 1979 metų įstatymas dėl EP rinkimo, kuris buvo pakeistas 2002 metais 772 sprendimu kalba apie e, postų suderina, suderinamumą su Europos parlamento nariu. Ir ten sakoma, kad nacionalinio parlamento e, postas e, nėra suderinamas su Europos parlamento nario postu. Junktinėje karalystėje situacija yra labai specifi specifiška, e, teisinė sistema labai sudėtinga dėl istorinių tradicijų. Jeigu lordas, kuris yra iki gyvos galvos, gali atsiprašau, bendruomenių rūmų nariai gali atsisakyti savo E, parlamentaro mandato, jeigu yra išrinkti į Europos parlamentą. Tuo tarpu lordų rūmų nariai to padaryti negali, jie išlieka lordų rūmų nariais iki gyvos galvos. Tačiau tam, kad e, Britanijos įstatymai būtų suderinti su 1976 metų įstatymų 2008 metais buvo priimtas specialus antidiskriminacinis įstatymas ir jis numato, kad laikinai galima atsisakyti lordų rūmų nario mandato tiems lordų rūmų nariams, kurie yra paskirti tenai iki gyvos galvos. Tačiau e, tame reglamente nekalbama apie galimybę taip pasielgti tiems lordams, kurie titulą paveldi. Taigi e, po pirmojo įvertinimo komisija mano, kad iš tiesų tie lordai, kurie paveldė savo titulą ir tampa Europos parlamento nariais, yra išrinkti nariais, susiduria su problema, nes jie negali suspenduoti savo veiklos kaip Junktinės karalystės lordų rūmų nariai. Taigi komisija iš tikrųjų e, padarė išvadą, kad čia gali būti kolizija su bendryjų teisė ir todėl 2009 m. spalio mėnesį parašė atitinkamoms Britanijos institucijoms, išreikšdama susirūpinimą ir paprašė e, pateikti savo pastabas. Taigi e, Britanijos nuolatinė atstovybė gavo tokį laišką e, pereitų metų spalio mėnesį. Deja, kol kas atsakymo nesame gavę. Ir dabar e, bandome užmėgsti kontaktą, prašydami atsakyti į šį laišką. Mikro, mikro. I, I'm, I'm really here just to take an, uh, uh, if you like, interested interest. Uh... <laughs> Esu tarsi ir uh, suinteresuotoji, uh, svarstant šį klausimą, sako baronienė Latford, uh, aš pati uh, buvau lordų rūmų narė iki gyvos uh, galvos uh, ir galėjau pasinaudoti galimybę suspenduoti savo uh, narystę. Ir e, dar tada, kai buvau išrinkta Europos parlamentą, buvo informuota, kad jeigu e, būčiau gavusi šį titulą paveldėjimo keliu, nebūčiau galėjusi to padaryti. E, iš tikrųjų, Britų sistema yra sudėtinga. Ir žinoma, kaip ir bet kas kitas, esu suinteresuota gauti, sužinoti Britanijos vyriausybės paaiškinimus šiuo klausimu. Kadangi aiškiai matome, kad iš tikrųjų skirtingai yra traktuojami lordai, kurie yra e, iki gyvos galvos paskirti ir tie, kurie paveldėjo savo titulą, kada jie e, nori e, balotiruotis e, į Europos parlamentą. E, kokių nors komentarų ar pastabų neturiu ir net nenorėčiau čia išsakyti, tačiau dar kartą sakau, kad kažkuria prasme esu suinteresuotas asmuo. Dėkoju poniai Latford, baronieniai Latford. Ponas Lo norėtų žodžio. E, gerbėmiai parlamento nariai, e, Į darbo tvarkę šis klausimas įtrauktas e, prašant Lordui Atkins dar pereitoje kadencijoje. Taip pat atkirpiu dėmesį, kad e, mes e, esame gavę Konstitucinių reikalų komiteto laišką. Jį gavome prieš pat rinkimus. Nuo to laiko esame neformaliai gavę informacijas iš Britanijos teisingumo ministerijos. Po to e, pirmininkė dar kartą paprašė, kad e, Britų valdžia formaliai sureaguotų į Lordo Inglevudo peticiją. Ir kadangi Lordas Atkinsonas konkrečiai prašė įtraukti šitą klausimą į darbo atvarkę, mes laikysime, kad formaliai šis klausimas buvo apsvarstytas ir e, bus dabar jisai atidėtas tol, kol mes sulauksime e, Britų valdžios reakcijos. E, tuo pat metu turiu pasakyti, kad neformaliai mes žinome, kad ir Teisingumo ministerija, ir premjero kabineto darbuotojai atidžiai nagrinėja šį klausimą ir aš e, įsivaizduoju, kad e, mes gausime iš jų atsakymus maždaug tuo pat laiku, kaip ir komisija tikisi juos gauti. Dėkoju už e, paaiškinimus, sako pirmininkė. 14 darbo tvarkės punktas. Suteiksime žodį peticijos autoriui Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. Yeah. Thank so, you. Speak. Okay. Pone pirmininkė, komiteto nariai, norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę pristatyti mums savo atvejį. Kaip matote, mes kalbame apie vietovę Airijos pietuose, e, korko grafystę, ir apie vietovę, kur yra 40 km į šiaurę nuo Korko. Aš atstovauju bendruomenės asociaciją. Teikiame skundą prieš John Woods Limited e, kasybos kompaniją Airijos e, skundų institu apeliacinę instituciją bei Airijos vietos valdžios institucijas. Mes e, toje vietoje vykdomi kasybos darbai, nors ten, ten yra šaltinis, vandens šaltinis, e, iš kurio, kuris yra naudojamas geriamam vandenį. Mes manome, kad nebuvo įgyvendintos atitinkamos ES direktyvos. Kaip matote, taip vanduo išgaunamas uh, iš povandeninio vandens telkinio. Ir kodėl mes esame nepatenkinti? Todėl, kad bendrovė kasinėjo žemiau vandens telkinio uh, e, ligmens ir pasiekė uolieną esančią po vandens telkiniu. Ir tas telkinys nėra labai giliai E, ten vanduo tame vandens telkinyje yra nuo paskutinio ledynmečio. Mes kreipėmės į vietos valdžią prašydami išsiaiškinti šią situaciją, nes dėl kasybos darbų e, yra naikinama, dinksta filtravimo medžiagos, medžiagos, per kurias vanduo filtruojasi. 1998 metais buvo dėgiama E, to povandeninio telkinio, vandens telkinio apsaugos sistema. Tačiau, e, kaip matote, kasybos darbai vis tiek atsiliepia, pasi, kasybos darbų pasiekmes jaučiamos ir vandens telkinio situacija keičiasi. Ir buvo, e, bendrovai buvo nurodyta vykdyti kasybos darbus tik tai 5 hektarų plote, kur, kuris žemėlapyje pažymėtas pilkai. Ir 1989 metais teritorijų planavimo uh, institucijos vadovai buvo pranešta, kad leidimas kasinėti nustojo galioti. Nuo 2003 metų buvo atlikti trys tyrimai. Jos atliko ir pati kasybos darbus vykdžiusi bendrovė ir vietos bendruomenė. Buvo prieita bendros išvados, kad tas vandens telkinys yra tikrai labai pažydžiamoje vietoje. Šioje skaidrėje, kaip matote, mes pažymėjome bendrą teritoriją, visą teritoriją, kuri, kurios bendras plotas viršyje 50 hektarų. Kaip matote, čia pavaizdavome vandens judėjimo krypti. Kaip matote, vanduo praeina kasybos, tą, tą teritoriją, kurioje vykdomi kasybos darbai. Tai regioniniu mastu svarbus vandens telkinys. Mes kalbame apie 50, apie tai, kad apie tai, kad šio telkinio e, geriamą į vandenį nulo apie 50 tūkstančių žmonių vietos gyventojų. Ir kaip matote, čia pažymėjome, kokiamis kryptimis tas vanduo teka. Čia matote iš kosmoso padarytą nuotrauką ir teritorijų planavimo. E, teritorijų planus sudarytus 1974 metais, tačiau dėl kasybos darbų e, vaizda, vaizdas pasikeitė. O čia e, matote ištrauką iš hidrogeologinio pranešimo. Tai yra vanduo išsipila iš to povandeninio telkinio. Ir taip atrodo, va, mes gerime vandenį iš telkinio, per kurį važinėja sunkvežimiai, vilkikai. Nu, noriu pasakyti, kad tuo tarpu dar vanduo nėra užterštas, bet kyla užteršimo grėsmė. Mes gavome įvairiausių atsakymų ir kai kuriais atvejais institucijos tiesiog bandė atsikratyti mumis ir čia matote raudonai pažymėtą eilutę, kurioje 2002 metais atsiustame rašte pripažįstama, kad vykdyti darbai buvo neteisėti, kad nebuvo tam leidimo. 2004 metais Airijos e, įstatymas dėl e, kasybos dėl kasybos e, darbų pagal tą įstatymą, kasybos darbus vykdžiusi bendrovė turėjo užsiregistruoti ir gauti leidimą. Vietos valdžia da, suteikė tokį leidimą su 59 sąlygomis. Tačiau Leidimas buvo išduotas rem, remiantis 1974 metais sudarytais teritorijų planais, kurių aktualumas jau uh, buvo uh, pasikeitęs, kaip jau minėjau. Mes kalbame apie daugiau nei 50 hektarų teritoriją. Ir manome, kad buvo neįgyvendinta vandens telkinių, ES vandens telkinių direktyva ir nebuvo atliktas po, poveikio aplinkai vertinimas. Deja, vietos valdžia neleido mūsų vietos bendruomenės komitetui pateikti mūsų pareiškimo. Mes kreipėmės į e, kompetitingus ekspertus, kurie mums, mus informavo, kad leidimą vykdyti kasybos darbus e, vietos valdžia turėjo teisę suteikti tik tai atlikus poveikio aplinkai vertinimą ir įgyvendinus kitus reikalavimus. Deja, tai pasakė. Ta mums pasakė vietos inspektorius, tačiau dėja vietos valdžia nepaisė savo inspektoriaus nurodymų. Ir iš esmės tas visas procesas virto paprasčiausių verslų, uh, komercinių e, sandorių ir buvo visiškai nepaisoma ES direktyvų reikalavimų. Pažeidžiant e, poveikio aplinkai e, direktyvos reikalavimus bei 2002 metais Airijos teism, teismo priimtą sprendimą, leidimas vykdyti darbus nebuvo išduotas ir buvo vykdomi kasybos darbai aplink, aplinkos sauginių požiūrių e, pažeidžiamoje vietovėje. Tai ir buvo pažeidustos dvi ES direktyvos - vandens pagrindų direktyva ir poveikio aplinkai vertinimo direktyva. Mes e, atstovaujame 800 gyventojų kaimą ir mes pasinaudojame es lėšomis, kad e, užtikri, siekdami, kad e, būtų atitaisyta žala ir Norime, kad ateityje šiam vandens telkiniu nebebūtų daroma tolesnė žala. Kreipėmės į parlamentą, prašydami, kad jis pareikalautų, jo komisija išnagrinėtų šį atvejį ir kad būtų išsaugotas tas vandens telkinys ateičiai. Um, Norėčiau komisijai taip pat uh, pateikti visą pluoštą dokumentų, kurie paremė mūsų prašymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you, Madam Chair. Uh, as the petitioner just has... Uh, Ačiū pirmininkė. Kaip peticijos pareiškės, ką tik pareiškė, bendruomenė yra susirūpinusi dėl geriamo vandens kokybę, dėl kasybos veiklos. Šiuo metu vanduo dar nėra užterštas. Aš norėčiau paminėti dvi direktyvas - vandens pagrindų direktyvą ir poveikio aplinkai vertinimo direktyvą. Taip pat yra dar viena direktyva - paukščių ir buveinių apsaugos bei gerimo vandens direktyva. Mes manome, kad reikėtų įvertinti tas tris direktyvas, mes jas įvertiname ir padarėm išvadą, kad nėra jokių pažeidimų, dėl kurių komisija reikėtų, turėtų įsikišti. Komisija norėtų paraginti pareiškėją naudotis e, viešųjų konsultacijų procesu. Taip pat mes esame susirūpinę dėl tos kasybos veiklos. Pareiškėjas taip pat yra pateikęs šios peticijos kopiją ir Airijos institucijoms. Komisija dar nežino, kokie bus galutiniai šio proceso rezultatai. Uh, remiantis vandens pagrindų direktyva iki 2010 metų kovo 27 dienos komisija turi būti informuota apie tai, kas vyksta ir tada mes galėsime vertinti, ar reikia imtis kažkokių tai prevencinių ar apsaugos priemonių būtent tam vandens telkiniui. Dėl poveikio vertinimo direktyvos šia esminis klausimas yra karjero dydis. Uh, Šiandien mes matėme, kokio dydžio yra tas karjeras, kur vyksta kasinėjimai. Ir panašu, kad e, darbai išsiplėtė um, plačiau. Reikės vertinti, ar tie dar kasinėjimo plotai užima daugiau kaip 25 hektarus ar ne. Jeigu tas plotas yra didesnis negu kad 25 hektarai, tai tada, kaip kad ir susirūpinęs pareiškės, yra viršytos ribos Komisija pateikė užklausą Airijos institucijoms. Tai buvo praėjusiu metu viduryje. Mes gavome atsakymą, kad buvo išduotas leidimas vykdyti kasybos darbus tik 5 hektarų, hektarų plote, nedidesnėme. Mes taip pat e, teiravomės, kokia yra dabartinė situacija. Ar kasybos darbus vykdanti įmonė laikosi to leidimo ar vykdo darbus tik toje teritorijoje, kuri nurodyta leidime 74 metų įstatymę. Airijos įstatymė ir vėlesniuose įstatymuose yra nurodyta, kad jeigu darbai vyksta didesnėme plote negu 5 hektarai, turėtų būti atliktas poveikio vertinimas. Taigi, pirmininkė, airijos institucijos vėluoja atsakyti, kokio dydžio yra tas karjeras, taigi aš jums irgi negaliu pateikti daugiau informacijos. Galiu jūs patikinti, kad komisija ieškos informacijos ir imsis visų reikalingų priemonių prieš airijos institucijas. Labai ačiū, sako pirmininkė. Ponas Keli, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad nagrinėjote šią peticiją šiandien, sako panas Keli. Iš tikrųjų, mes žiūrėjomės, kad Europos parlamentas ir peticijų komitetas e, nagrinėja šią peticiją, kuri nesusilaukė pakankamo dėmesio Airijoje. Aš norėčiau padėkoti ponui Karin, kuris atstovauja Watergrass Hill Community Association. Ačiū už jo drąsą pristatyti šią peticiją. Bendruomenė tikrai yra susirūpinusi dėl vandens kokybės. gali nukentėti ne tik keli šimtai e, Watergrass Hill gyventojų, bet ir tūkstančiai kitų gyventojų, kurie gauna vandenį iš to regiono. Na, mes tikrai neprieštaraujame plėtrai, vystimuisi. Airijoje yra puikiai veikiančių karjerų, Bet e, mes esame vis dėlto susirūpinę gyventojų sveikata. Tai turėtų būti prioritetas. Mes išklausome tai, ką pasakė komisija ir manau, kad e, tikrai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad karjero dydis yra didesnis negu kad 5 hektarai. Jeigu karjero dydis nuo 25 iki 30 hektarų, tai tikrai yra pažeidžiami reglamentai ir tai reikštų, kad Watergrass Hill bendruomenė nukentėjo. Taip pat ir teisinė prasme yra būtina kruopšiai ištirti šį atvejį ir reikia nustatyti, ar institucija bei verslo įmonę. Nepažydė žmogų, žmonių teisų, nepablogino vandens kokybės. Man atrodo, kad yra rimtų priežasčių būti susirūpinusiems Aš tikiuosi, kad e, šis atvejs bus tinkamai išnagrinėtas. Ir dar kartą aš noriu padėkoti Berry už jo drąsą ir už jo iniciatyvą atstovauti vietinės bendruomenės asociaciją. Labai ačiū ponui Keli. Ponas Higgins. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Kartin ir Watergrasshill gyventojų bendruomeniai už šį pristatymą. Manau, kad e, šis atvejis pristatytas tikrai labai išsamei. Tai pabrėžia, koks svarbus vaidmuo tenka bendruomeniai, bendruomenėms, kurios saugo savo aplinką. Vietos bendruomenės kalbant apie švarų vandenį ir švarų orą. kelia esminius aplinkos integralumo klausimus. Taip pat tai svarbu kalbant ir apie visuomenės arba bendruomenės veikatą. Reikia nepamiršti ir bendruomenės vaikų, kurie turi teisę į švarę, neužterštą aplinką. Dėl verslo interesų atsirado visos šios problemos, galbūt netgi ir vyriausybė arba valstybė dažnai susiduria su interesų konfliktu, kai yra ginami stambių įmonių interesai. Pirmininkė, Aš nelabai supratau, ką pasakė komisija. Aš vėliau perskaitysiu visus dokumentus, kad gaučiau visą reikalingą informaciją. Bet galiu pasakyti štai ką. Ar to karjero dydis būtų 5 hektarai, ar kažkoks kitoks jis būtų, kažkoks kitoks būtų dydis, tai nėra svarbiausias dalykas. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra, kokio dydžio teritorija nukenčia nuo tos kasybos veiklos. Gali būti kas, kasybos veikla vykdoma dviejų hektarų teritorijoje, bet gali būti sukeliama didžiulė tarša, gali, būt, gali nukentėti vietinis uh, geriamo vandens tiekimas, taigi nukentėti gali žymiai didesnė teritorija negu tas karjero dydis. Manau, į tai, ta, taip, į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Aš manau, kad reikia vadovautis sveiku protu. Jeigu yra pateikiama peticija su tokiais aiškiais dokumentais, tai aš manau, kad faktai kalba patys už save pačios aplinkybės kalba už save. ES turėtų saugoti aplinką. ES turėtų vadovautis aukštesniais interesais negu kad e, vietinių įmonių interesai. Ačiū. Pirmininkė, ar norėtų dar kas nors pasisakyti dėl šio klausimo? Jeigu ne, tai tada siūlau parengti laišką Airijos aplinkos ministerijai, kad gautume dėl šio klausimo iš jų aišku atsakymą. Nes iš tikrųjų yra Klausimas, ar čia kalbame apie 5 hektarų ribą ir ar ji yra peržengta. Pereiname prie peticijos iš Prancūzijos apie e, tiltų per Luarą statybą netoli Orleano. Pane pirmininkė, kom... peticijų komiteto nariai, e, visų pirma dėkoju, kad e, sureagavote į mūsų peticiją. Mes protestuojame e, prieš tiltų per Laros upės statybą netoli Orleano. 2007 e, metais Orleano savivaldybė sutiko, kad e, bus tiesiamas Orleano aplinkelis. Tam buvo numatyti du maršrutai. Mūsų asociacija prieštarauja tokių tiltų statybai nes pagal konkurso sąlygas nėra buvę domėtasi alternatyviais maršrutais. E, pačiose techninėse sąlygose yra kalbama, kad būtina e, prisidėti prie tvarios plėtros, e, saugoti florą ir fauną. Antra vertus, e, ten numatoma, kad e, bus statomi tiltai į rytus nuo Orleano ir tai kertasi su esminiais principais. E, tas maršrutas tęstusi per klasifikuotas teritorijas, e, kurios yra apibrieštas pagal atitinkamą direktyvą. E, tas projektas atneštų daugiau triukšmo taršos e, ir taršos apskritai. Mūsų asociacija yra apeliavusi į administracinį teismą, įrodinėdama, kad tas aplinkelis E, nebus e, naudingas e, alternatyva, kad galima būtų pasikasti po upę, nebuvo apskritai svarstoma. Čia aiškiai matome, kad ignoruojamas ES direktyvos, o taip pat tarptautinė teisė. Buveinių ir paukščio apsaugos direktyva labai aiškiai e, gina e, teritorijas, per kurias projektas yra numatytas, jos taip pat yra UNESCO paveldo e, zona. E, nebuvo atlikta ir tam tikrų reikalingų veiksmų, tame tarp ir poveikio e, įvertinimas. E, aplinkosaugos institucijos e, privalo ginti e, bio įvairovę, o taip pat laikytis ir Prancūzijos prezidento pasirašyto e, Prancūzijos Respublikos atitinkamo įstatymo. E, ten labai aiškiai yra išdėstyti konkretūs tikslai, e, į juos įeina tokie uždaviniai kaip e, bioįvairovės apsauga. Yra taip pat e, priimta ir Orleano hartija, kurioje labai aiškiai kalbama, kad nebus vykdomi projektai be iš ankstinių merų konsultacijų atitinkamame regione. Taigi matome, kad Orleano projektas nenumatė jokių alternatyvų, bet kad taip pat jisai sukels papildomų eismo problemų. Tuo pat metu matome, kad yra tiltų, kurie yra nepakankamai išnaudojami. Buvo sudaryta e, tyrimų komisija, kuri 2008 metų lapkričio mėnesį pateikė savo išvadas, jos yra panašios į mūsų išvadas ir balsuojant 2008 metais buvo atsisakyta šasi maršruto, tačiau mūsų asociacija neramina ir tai, kad e, vis tiek išliko kita alternatyva. Ir tada neaišku, kodėl savivaldybė e, atsisakė vieno maršruto, bet e, paliko galioti analogišką kitą maršrutą. Mes esame kreipęsi į Orleano valdžią, Ir taip pat e, į teismą prašydami, kad būtų patenkinti mūsų ieškiniai, atsižvelgiant į e, ketvirtąjį, penktąjį ir šeštąjį prezidento akto tikslus. Mes taip pat galvojame, kad turėtų būti anuliuotas ir projektas dėl rytinio a, tilto Orleano aplinkelyje. Pirminkė, ponė Vanderštekin, ne, vis tik ponas Vanderštekin iš komisijos, prašom. Pirmininkė, komiteto nariai, norėčiau patekti keletą paaiškinimų dėl šio atvejo. E, ką tik išklausėme e, jo pristatymą ir iš tikrųjų e, yra ketinama statyti tiltą į rytus nuo Orleano, Orleano aplinkelyje. Eina kalba apie saugomą zoną, atsižvelgiant į buveinės ir paukščių direktyvą, taip pat e, ir į tai, e, kad ten e, UNESCO yra numačiusi pasaulinio paveldo zoną. Taigi, bylos analizė rodo, kad Šio tilto statyba remiasi tik tai vienu dokumentu, kurį priėmė e, Orleano miesto taryba. Jame kalbama apie e, miesto plėtros planą 30 metų ir taip pat pabrėžiama, kad turės būti atliekamos e, papildomos studijos. Taigi bent jau šiuo metu tilto statyba yra tik tai hipotezinė. Kol kas leidimų procedūra dar nėra net pradėta. Jeigu ir būtų toksai planas pradėtas vykdyti, tai statyba prasidėtų ne anksčiau kaip 2020. -aisiais. Jeigu būtų nuspręsta statyti tiltą, tai pagal buveinių ir paukščio apsaugos direktyvą turėtų būti vykdomas poveikio įvertinimas. Ir komisija atidžiai stebės, ar e, Oleno valdžia tinkamai laikosi atitinkamų nuostatų. Merci, Madame la Présidente. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu viską paaiškinti kai kuriais pastebėjimais, išdėstyti savo nuomonę apie šį klausimą. Naujas elementas yra tai, kad paskutinis administracinis dokumentas, kurio pagrindu kalbu apie tilto apie tai, ar tiltas iš vis statytinas ir manoma ir apie numatomą apylanką yra 2009-ųjų. 8-ųjų. Čia nieko naujo. Jeigu pris, pa, pa, peržvelgsime e, prašymą, peticiją, kuri buvo įteikta 2004-aisiais, tai jau tuomet buvo žinomi šie komisijos planai ir šis klausimas svarstomas jau daugiau nei šešis metus. Ir nėra jokių garantijų, nėra jokių, jokio pagrindo manyti, kad bio įvairoviai ir gamtai tame regione kyla kažkokia grėsmė. Nėra įrodymų, kad numatoma statyba kažkaip e, sužalotų tą vietovę. Tačiau, kaip jau buvo minėta, tas projektas vis dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau gali būti, kad statyba bus vykdoma. Atėjo po šešis metus trukusių dėrybų, mums nepavyko to klausimo užbaigti. Ir šiame komitete jau buvo e, vienas peticijos autoris tuo pačiu klausimu, tačiau atrodo, kad reikalai prieki nepasistumėjo. Prancūzijos valdžios atsakymai mums yra žinomi ir vis kartojama, kad galbūt viskas išaiškės iki 2020-ųjų. Toks atsakymas mūsų netenkina. Norėčiau paprašyti komiteto nepamiršti šio reikalo, šio klausimo ir parašyti, nusiųsti raštą Prancūzijos valdžiai, paprašyti, kad ji išdėstytų savo poziciją. Taip pat norėčiau, kad susisiektumėte su kompetitingomis institucijomis, kurios uh, atliko mūsų aptariamus darbus, kad tas klausimas būtų labiau tinkamiau išaiškintas ir kad būtų įmanoma reikalauti apsaugos pagal habitatų direktyvą ir biologinės įvairovės apsaugos direktyvą. Kalbu apie planavimo dokumentą, šiuo atveju, tačiau jam taip pat galioja atitinkami reikalavimai, pavyzdžiui, ypač reik... habitatų direktyvos reikalavimai. Ačiū. Pane Hansen. Pane Griuni, paprašy, kalbės pirmą jūsų. Moi, je, je remercie euh, les, les pétitionnaires euh, d'être venus jusqu'à nous pour. Euh, Norėčiau padėkoti patyčių autoriams už tai, kad um, atvyko į mūsų posėdį tam, kad paaiškintų, kodėl jie neatsima savo peticijos. Kaip jau buvo, kaip paaiškėjo pozicija, patvirtinti mums yra tikrai sunku, nes viskas dar yra planavimo etape. Manau, reikėtų aiškiai skirti Prancūzijos valdžios kompetencijas ir ką mes kaip komitetas galėtume nuveikti. Mes galime teikti rekomendacijas. Iki šiol projekte niekas nepasistumėjo, viskas yra tik svarstymų lygmenį. Komisija yra užsakiusi poveikio vertinimo studijas. O kol jos nepasirodys, mes galėtume metų metais svarstyti, bandydami išsiaiškinti, ar projektas, ar projektas regionai būtų kuo nors naudingas, ar uh, iš visys domintų regioną. Aš išklausiau jūsų minčių dėl aplinkos sauginių klausimų, bet turime nepamiršti kitų dalykų, nes kitaip iš viso nieko nebus įmanoma daryti. Aš išklausiau peticijos autorių ir be abejo, jie yra ta šalis, kur, kur, kur jaučia tiesioginį šio projekto poveikį. Bet kaip ten bebūtų, mums reikia tų projektų, planų. Ir negalime sakyti, kad nuosmukio atveju valstybės narės nesima pakankamai pastangų, o kiekvieną sykį, kuomet bandoma imtis kažkokio projekto, mes sakome, ne, ne, negalima, nes bus padaryta žala tam ar tam. Reikia gyvendinti kai kuriuos projektus. Taigi, uh, Manau, kad šios peticijos svarsimą turėtume palikti atvirų ir palaukti, kol pasirodys poveikio studija, nes ji turėjo būti parengta jau seniai. Siūlau pirmą sulaukti studijos, o paskui suformuoluoti nuomonę. Tak, tak for formand, og også tak til, til klagerne for øh, det arbejde, der er gjort. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir jums už atliktą darbą. Prieš du metus lankiausi Orleane, Luaros regione, kad galėčiau susipažinti su situacija vietoje. Ir turiu pasakyti, kad nemanau, kad galime laikyti tuos projektus tokiais, kurie sukuria daug darbo vietų. Mums šiais krizės laikais reikia teisingų, ekologiškų projektų. O lankydamas Luaros regione buvau labai paveikta to regiono grožio. Mačiau tiesiog pribloškiančiai gražų kraštovaizdį, bet dalykas, kuris mane stebino tenai buvo, kad man pasirodė, kad ten pernelyg daug transporto. Kai kalbame apie infrastruktūrą, žinoma, vietos valdžiai spręsti, kiek jos reikia ir kaip ją naudoti. Bet vis tiek buvau nustebinta, kad apskritai reikia projektų, tokio tipo projektų tokiuose regionuose. Ir ne vien tik Prancūzijoje, kitose valstybėse taip pat. Todėl svarbu, kad būtų atliktos atitinkamos studijos ir kad natūra direktyvos kriterija ir taisyklės būtų įgyvendinami. Nes reikia galvoti apie galimas pasiekmes. Reikia galvoti apie poveikį visam Luaros regionui, ne vien tik tai e, to konkretaus projekto zonoje. Jei pati būčiau iš to regiono pati, kovočiau kiek begalėdamas, tenkdamasi apginti regioną, kuris e, pritraukia tiek daug turistų, pritraukia dėl savo gamtos grožio. Todėl aš tikrai priešinčiausi tam, kad e, būtų taškomasi cementu e, tokiame regione. Υπάρχει μια πρόταση από την κυρία Πελιέ. Labai ačiū. Taigi mes turėtumėm nusiųsti raštą prancūzijos institucijoms vietos institucijoms. Ar jūs tam neprieštarautumėte? O gal prieštarautumėte? Ar pritarėte? Pone Belyje pasiūlė nusiųsti laišką Orleano institucijoms. dėl šių projektų. Taigi, ką Jūs manote, ar reikėtų siūsti tokį laišką, ar jo siūsti nereikėtų? Ko Jūs norite? Na, tikrai nėra jokių problemų nusiųsti laišką, bet koks bus laiško turinys, ką jūs ten ketinate parašyti. Visa Prancūzija yra be galo graži tikrai bus labai sunku rasti tinkančias formuluotės tokiam laiškui. Aš turiu pasakyti, kad visa Europa yra graži, sako pirmininkė. Pane Belie. Ačiū. Aš norėčiau pasiūlyti, kad tame laiške uh, kurį siūsime kompetitingoms institucijoms, tiesiog primintumėm, kokias prievalės jos turi vykdyti pagal buveinių direktyvą, taip pat rūšių įvairovės apsaugos direktyvą. Šis projektas turi atitikti direktyvų tikslus. Taip pat turi būti atliktas poveikio vertinimas. kai bus atliktas poveikio vertinimas, galėsime spręsti, ar projektas tikrai yra puikiai subalansuotas ir iš tik, ar iš tikrųjų šį projektą galima įgyvendinti būtent toje teritorijoje, atsižvelgianti tai, kokias prievalės tenka pagal minėtas direktyvas. Pirmininkė, aš turiu klausimą. Jeigu mes bandysime spręsti šią problemą tada, kai tiltas jau bus tarsi pradėtas statyti. Kaip čia mandagiai pasakyti, sako pirmininkė. Galbūt tada mūsų veiksmai būtų rimtesni, buveinių direktyva nurodo, kad turėtų būti saugoma biologinė įvairovė. Ir tai turėtų būti daroma tiek planuojant, tiek įgyvendinant projektą. Kol kas tas projektas dar nėra patvirtintas, tyrimai dar tik pradėti atlikti. Taigi, aš manau, kad mums reikėtų orientuotis tą planą, kuris buvo patvirtintas 2008 metais. Tai yra teritorinės sanglaudos planas. Kalbant apie teritorijų planavimą, tai bus vadovaujamas tuo planu. institucijos pagal tą planą turėtų žinoti, kokios teritorijos yra saugomos. Pirmininkė, ačiū. Taigi, iš tikrųjų, galima nusiųsti laišką, prašant daugiau informacijos. Bendro pobūdžio laišką, prašant informacijos, ar kas nors prieštarautų. to all sides and trying to be polite to the authorities because it's just a plan. Galėtumėme mandagiai kreiptis į valdžią tos šalies, nes kalbame apie planus, kurie galbūt ne, ne, niekada nebus įgyvendinami. Toliau 16 darbo tvarkės punktas. E, peticiją teikė ponas Olivier Peron dėl leidimo vykdyti statybos darbus. Peticijos autoriaus nėra, bet kas kalbės galbūt ponas Vanderštegen pabandys mums pristatyti situaciją. <coughs> Pone pirmininkė, norėčiau bendrais bruožais pristatyti situaciją. Skundžiamasi dėl leidimo statyti 53 namus e, skirtus e, senjorams vietovėje, kuri yra saugoma pagal Natūra 2000 programą. Tai yra druskingų žemapelkių vietovė. Peticijos autorius abejoja, ar toks leidimas statybai galėjo būti išduotas. Tačiau buvo patvirtintas ministro dekretas po to, kai buvo išduotas e, leidimas šias statybas vykdyti ir peticijos autorius kreipėsi į valstybės tarybą, prašydamas paaiškinimo. Kokiais ES teisės aktais galima remtis pagal direktyvą 9243, pagal e, buveinio apsaugos direktyvą valstybės narės turėtų imtis priemonių, užtikrindamos, pažiūrėjau, paukščių buveinio apsaugą. Taip pat kalbame apie ypatingai saugomas teritorijas, kurios nors ir nėra tokio, paskelbtos tokiamis, vis dėlto turėtų būti saugomos. Taip pat buvo pažįstas reikalavimas e, vietos valdžiai turėti tris mėnesius, per kuriuos galima būtų ištirti e, planus ir išsiaiškinti, ar nebus jokių pažeidimų. Taigi reikėtų galioja paukščių buveinio apsaugos direktyva ir jos reikalavimai. Po paskutinio šio klausimo svarstymo peticijų komitete mūsų komitetas nusintė laišką Prancūzijos valdžiai, prašydamas, kad būtų įvertinta padėtis ir būtų ištirti visi administraciniai, teisiniai ir mm, kiti aspektai. Ir paskutinis šio klausimo svarstymas įvyko vasario mėnesį Paryžyje. Gavome gerų žinių, nes prancūzijos institucijos mus informuoja, kad šis individualių ir gyvenamųjų namų statybos projektas buvo anuliuotas ir kad ta teritorija, kurios, apie kurią mes kalbame, bus perduota pakrančių e, pakrančių apsaugos e, institucijoms. E, Ar bus kokiu nors pastebėjimu? Manau, kad tuo tarpu pozicijos negalime suformuluoti, nes negavome visų dokumentų, bet situaciją galime vertinti pozityviai ir tai atitinka pet, peticijos autoriaus siekius, mm, kuriuos jis išdėstė, dalyvaudamas mūsų komiteto posėdėje. Manau, kad bendrai tai yra gera žinia. Ačiū. Kyri Bustinaru. Ponas Bustinaru. Pone pirmininkai, aš taip pat pritariu išdėstyti nuomoniai. Ši peticija turi būti atvira, jos, negalime, jos varsimo negalime užbaigti, kol negausime raštu visų dokumentų ir atsakymų, kol nesulauksime uh, oficialaus raštiško atsakymo, tik tuomet galėsime paskelbti, kad tos peticijos nagrinėjimas baigtas. Ar, ar sutinkate? Ačiū. Pone Beli. Euh, Aš pritariu kolegų išsakytai nuomonėjai ir noriu pasakyti, kad sulaukėme naujienų iš peticijos autoriaus. Jis atsiprašė, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Ir jis prašė, kad tos peticijos nagrinėjimo dar neužbaigtume, kad la, sulauktume oficialaus patvirtinimo. Manau, kad tai yra visai pagristas prašymas, tai yra kelių savaičių klausimas. Ir jeigu iki kito posėdžio nesulauksime raštiško atsakymo, galbūt dar kurį laiką galėsime palaukti oficialaus valstybės atsakymų, bet jis mums yra būtinas, kad oficialiai užbaigtumėme peticijos nagrinėjimą. Ir peticijos autoris pabrėži, kad peticijos peticijų komiteto vaidmuo nagrinėjant šį klausimą buvo tikrai svarbus. Ir tai yra tas atvejis, konkretus atvejis, kur šiame regione ga, gamtos uh, išsaugojimo klausimas buvo ypač aktualus ir, ir na, tas projektas būtų tikrai padaręs poveikį. Džiaugiuosi, kad mes dirbame tokioje pozityvioje aplinkoje, tokiame, tokia pozityvia dvasia Tikiuosi, kad sulauksime ir toliau gerų žinių iš peticijų autorių. Toliau septynių autorių peticija. Atsiprašau, 17 dabar tokias punktas, peticijos autorius ponas Nilsenas, kuris skundžiasi, iš Danijos skundžiasi dėl aplikosauginių nuostatų nepaisimo. Čia. Oh, Europos komisijos atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, komisijos vardu noriu priminti, kad iš tikrųjų e, komisijos autoris pateikė skundą, kuriame sako, kad e, Danijos valdžia išdavė leidimą iš pradžių 20, o paskui 10 poilsinių kotedžių statybai Orės saloje sala e, maždaug 4 km ilgio ir 3 pločio. Ir komisija gali patvirtinti, kad visa sala iš tikrųjų yra Danijos paskirta kaip Natura 2000 direktyvos saugoma teritorija. E, Danijos valdžia tai padarė e, remdamasi paukščių ir buveinių direktyva, E, ši e, teritorija taip pat saugoma pagal Ramsa konvenciją kaip e, žema pelkinė teritorija. Kitaip sakant, tai zona, kurioje turi būti saugomos buveinės ir atskiros rūšys. Taigi, Danijos e, parlamentas 2007 metais priėmė e, atitinkamą direktyvą, kuri leido statyti 20 poilsinių kotedžių toje teritorijoje, o 8 metais e, buvo pasiūlyta statyti papildomus 12 kotedžių. Peticijos autoriai susirūpinę dėl tokių leidimų, dėl to, kad statybos darbai darys poveikį gamtai mažoje saloje ir pakenks buveinėms ir rūšims, kurios turi būti saugomos. Reikia pasakyti, kad e, šiuo metu 17 procentų visos ES teritorijos yra Natura 2000 teritorijos. E, ir tai, e, kad E, tos salos teritorija yra e, saugoma pagal Natūra 2000, e, dar nereiškia, kad visokia kitokia veikla ten turėtų būti draudžiama. Tačiau būtina atsižvelgti į galimą poveikį tos veiklos, kuri ten siūloma atlikti. Tai numato šeštasis direktyvos straipsnis. Jame sakoma, kad bet kokia veikla, kuri yra nesusijusi su tos teritorijos apsauga, ar eksploatavimu, turi būti iš anksto įvertinta e, atsižvelgiant į e, tos teritorijos apsaugos tikslus. Dėl tos priežasties Danijos valdžia yra atlikusi galima tų planuojamų poilsinių kotedžių statybos poveikį šioje saloje. Pirmojo atveju, kai kalbama apie 20 poilsinių kotedžų, komisija ištyrinėjo faktus ir pagal informaciją iš Danų valdžios e, daro išvadą, kad laikomasi šeštojo buveinių direktyvos straipsnio nuostatų, kad buvo laikomasi tinkamo uh, E, leidimų statybai išdavimo proceso nuostatų. E, taip pat pagal 2009 e, metų direktyvą buvo atliktas ir papildomas poveikio įvertinimas. Taigi, pagal tą informaciją, kurią komisija gavo iš Danijos valdžios, komisija daro išvada, kad neįmanoma įvardinti atitinkamų direktyvų pažeidimo. Kai kalbama apie antrąjį atveją, tai 2008 metais buvo pateikta dar viena peticija, kurioje prieštaraujama leidimui statyti papildomus 12 kotedžų toje pačioje saloje. Komisija kreipėsi į Danijos valdžią prašydama papildomos konkrečios informacijos dėl um, tų naujų įvykių ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl galimo poveikio tame tarpe atsižvelgdama į galimą kumulityvinį bendrąjį visų kotedžių statybos poveikį. Komisija paprašė e, Danijos valdžios e, paaiškinti, kaip e, ji ketina laikytis e, atitinkamų direktyvų nuostatų ir užtikrinti, kad e, nenukentės nei rūšys, nei buveinės. Danijos valdžia paaiškino, kad e, buvo atlikti du poveikio įvertinimai Taip pat e, buvo paaiškinta, kad e, tai sala, į kurią atplaukia daug e, jūreivių, kad ten yra nemažai gyvūnijos, gyvulių, laksta šunės, kurie taip pat tam tikrą poveikį rūšims ir taip toliau. Ir remiantis tais pastebėjimais ir analizė, Danijos valdžia pasiūlė, kad būtų detalėjame plane numatytos e, konkrečios, e, visa virtinė konkrečių priemonių. E, tarp tokių priemonių, pavyzdžiui, yra numatymas, nurodymas, kad tų poilsinių kotedžų aplinka turėtų būti atvira, paskui, kad statybos darbai būtų vykdomi e, nuo e, e, kad darbai būtų atliekami neperėjimo laikotarpiu. Taip pat, kad būtų išlaikytos gyvatvarės prie atitinkamų kelių, Taip pat, kad bus e, nustatyta e, atitinkamų ženklų, įspėjančių ženklų sistema, kad jie turėtų būti e, patobulinta ir taip pat, kad prie Aro Kalv rezervato bus pastatyta speciali tvora, kuri neleis į teritoriją patekti šunims ir katėms ir kad bus e, imamasi naujų kitokių priemonių. Atsižvelgdama į tą informaciją, komisija daro išvadą, kad e, tos priemonės atsižvelgs e, į susirūpinimą, kuris keliamas dėl buveinių ir rūšių Natura 2000 saugomoje teritorijoje. Todėl komisija nemano, kad e, tų 12 kotedžų statyba pažeidžia atitinkamas direktyvas. Tačiau komisija e, parašė Danijos valdžiai, akcentuodama, kad reikia atsižvelgti į galimą kumuliatyvinį arba bendrąjį poveikį. E, valdžia taip pat paraginta e, sukurti e, tokių teritorijų valdymo planus ir su jais galima susipažinti. Dėkoju. Dabar žodis poniai Haugen, kaip ir galima buvo tikėti, sako pirmininkė. Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisijai už visą nuveiktą darbą. Aš manau, kad jūs tikrai puikiai padirbėjote. Įvyko nemažai susitikimų su kompetitingomis institucijomis. Na, aš tikrai nežinau, ar toje saloje reikėtų statyti vilas atostogoms. Be abejo, Danijoje vyksta tikrai gyvos diskusijos. Aš turiu pasakyti, kad aš pritariu komisijos pateiktoms išvadoms ir m, mm, tikrai neprieštarauju. Pirmininkė. Na, tikiuosi, kad tai, kas buvo pažadėta, bus ir ištesėta, bet nedaugiau. Nedaugiau 12 namų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 Dabar suteikiu žodį Torkild Totsen, irgi iš Danijos. Jis pateikė peticiją, turėtų pasisakyti ponas Kešmen iš komisijos, ar jis yra salėje. Pirmininkė, na iš tikrųjų, kolegė Silvija Ailė atsakys, pasisakys šio klausimą. Ačiū pirmininkė. Ši peticija yra susijusi su autostrados tarp Kiplep, Kiplef ir Sonderborg projektu. Reikėtų įvertinti, kokią įtaką šis projektas turės saugomoms teritorijoms. Komisija atliko labai išsamų vertinimą pagal pažeidimo procedūrą projektą aptarėme ir susitikime su Danijos institucijomis. Danijos institucijos papildė ankstesnius vertinimus, atliko papildomus tyrimus, įtraukė papildomas priemonės, kurias, kurios atitiktų e, ES teisės aktus, o ypač vandens ir paukščių direktyvas. 2009 m. kovo mėnesį buvo primtas sprendimas baigti nagrinėti šį atvejį. Komisija negavo daugiau jokios susirūpinimą keliančios informacijos dėl šio projekto. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė toliau pane Auken. Ačiū. Na, aš nebūsiu taip draugiškai nusiteikusi šio klausimo atžvilgiu kaip kad buvau anksčiau. Na, aš manau, kad tiesiog dar nebuvo atliktas išsamus įvertinimas. Tarkim, nebuvo vertinta, e, kokį poveikį turės pagausėję transporto srautai. Jeigu bus gausesni transporto srautai, gali būti padarytas neigiamas poveikis Natūra 2000 teritorijoms. Mes manome, kad pagal direktyvas turėtų būti atliktas poveikia vertinimas komisijos reikalavimų Danija tai padarė. komisija turėtų kištis tais atvejais, kai valstybės nesilaiko Natūra 2000 direktyvos reikalavimu. Reikėtų atlikti suminį poveikio vertinimą. Kokį poveikį aplinkai turės padidėję, pagausėję transporto srautai? Kyla rizika, kad transporto srautai uh, pagausės, taip pat reikėtų atlikti galimų alternatyvų vertinimą. Danijos institucijos tiesiog patvirtino tą planą, neišnagrinėjusios visų jo aspektų. Aš manau, kad komisija turėtų griežčiau reikalauti, kad būtų laikomasi tų taisyklių, kurias nustato direktyva. Man atrodo, kad mes turėtumėm ginti savo direktyvas. Nebūtinai tas direktyvas reikia keisti, svarbia, reikia užtikrinti, jog valstybės narės tų direktyvų laikytųsi. Gali būti tokių atvejų, kai projektai yra patvirtinami, tačiau nesimama visų reikalingų priemonių. Ar Danija ėmėsi visų reikalingų priemonių, ar žengė visus reikalingus žingsnius? Aš norėčiau paraginti komisiją rimtai vertinti savo įsipareigojimus ir vykdyti savo funkcijas. Komisija turėtų užtikrinti, kad e, būtų atliktas ir suminis poveikio vertinimas bei išnagrinėtos galimos alternatyvos. Ačiū, sako pirmininkė paprašysime, ar prašome komisijos, kad būtų atliktas platesnis vertinimas. Nelabai žinau, kokia yra procedūra, kaip Jūs manote, ką reikėtų daryti, kad būtų rastas sprendimas. Panašu, kad tyrimai buvo atlikti. Gal galite mums ką nors pasiūlyti? Manau, turėtumėme reikalauti, kad direktyvos įgyvendinimas būtų užtikrintas. Tai reiškia, kad mes turime domėtis ne tik tuo, kokį poveikį darys tas tiesiamas, e, ta, ta, ta tiesiama magistralė, bet ir taip pat. Bet ir taip pat koks ir būtų transporto poveikis aplinkai. Taip, nežinau, kaip čia tinkamiausiai suformuluoti mūsų kreipimą, įsiprašymą, kad sulauktume atsakymo, kurio norime. Na, viskas gavosi lengviau nei tikėjausi. Atrodo, kad reikia tiesiog nusiųsti laišką komisijai. Ir šios peticijos nagrinėjimo taip pat nebaigėme. Mums reikia papildomų domenų. Ačiū. στο κομμάτι Straubing Wilshofen. Από την μεριά της Επιτροπής. Toliau Vokietijos piliečio pateikta peticija. Kas atstovauja, kas pristatys šį atvejį komisijos vardu? Labas rytas. Mes kalbame mes kalbame apie Dunojaus plaukiojimą laivybą Dunojaus upe atkarpoje tarp Straubingo ir Vilshofeno. Reikia užtikrinti galimybę keleiviniam ir mm, krovinių pervežimo transportui, laivybai, mm, tame upės segmente ir išsiaiškinti, ar galima naudoti kombinuotas transporto rūšis. Yra numatomas projektas, kurio dėka Dunojus užtikrintų jungti tarp e, rytų, tačiau tarp pietų, e, su, su pietų ir vakarų Europą kalbame apie kanalą tarp Straubingo ir Vilshoveno. Tai yra tikrai svarbi atkarpa ir todėl reikia ištirti infrastruktūrą, išsiaiškinti, kokia infrastruktūra egzistuoja, kad būtų užtikrinta tinkama vietovės apsauga. Reikia parengti tam tikras studijas. Susijusios šalis sutarė kad tokios studijos reikalingos ir taip buvo įkurta grupė, kuri domisi, kuri stebi šio klausimo įgyvendinimą ir e, stebi, kad susiję teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. E, Ta grupė sudaro keturi Vokietijos verslo atstovai ir keturi Vokietijos aplinkosaugos aplinkos organizacijų aktyvistai. Daktaras Anton Uber yra šios grupės narys Jis pirmą kartą grupės susitikimas įvyko vasario penktą dieną. Ir todėl buvo nuspręsta, kad peticija dėl finansavimo sustabdymo tuo pagrindu, kad e, kai, kurio, kai kurie grupės nariai e, dirbo šališkai, buvo nuspręsta, kad toks e, žingsnis yra reikalingas. E, tačiau po, po to e, buvo žengti kai kurie kiti žingsniai. Ja, danke, äh, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šiuo metu Vokietijoje taip pat vyksta diskusijos apie tai, kad galbūt reikėtų naujo šiaurės pietų koridoriaus, ne vien tik per Dunaus regioną. Aš manau, kad e, reikia įvertinti ir alternatyvas kaip galima būtų užtikrinti transporto srautus. Komisija savo išvadose teigia, kad komisija atidžiai stebės tolimesnius žingsnius ir tik tais tuomet, kai bus atliktas poveikio vertinimas, kai bus įvertintos visos alternatyvos ir kai bus gautas leidimas pradėti darbus, tada galima bus imtis kitų veiksmų. Taigi, kol kas peticijos dar negalime baigti svarstyti, nes dar nesame gavę visos reikalingos informacijos. Aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji dirba nuosekliai ir lėšas skiria tik tada, kai yra įgyvendintas visas projekto svarstymo procesas. Ačiū. Reikia, reikia.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 eiti prie kitų peticijų. Visų pirma, 22 peticija, nes ponas Varni Nakijotis turi išvykti. Taigi prieš 20 peticiją siūlo išnagrinėti 22 peticiją, kadangi niekas neprieštarauja, iš karto suteikiu žodį ponui Varnakijotis. Την Χαΐέ της Πελοποννήσου. Τον κύριο Βαρνακιώτη παρακαλώ.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 peticija. Ji yra aktuali ne vien tik man, bet ir daugiau kaip 9 tūkstančiams piliečių. Aš norėčiau padėkoti tiems Graikijos atstovams, Europos parlamento nariams, kurie taip pat paremė šią iniciatyvą. Man atrodo, kad mes teikdami šią iniciatyvą esame teisūs. Aš jums norėčiau parodyti nuotrauką. Papa Nikoliu nuotrauką ten ir pamatysite ir tai yra regionas, kur auginami vynogynai, alyvmedžiai. Aš jums atvežiau ir keletą produktų iš to regiono. Tai yra alyvagių aliejus, vynas, taip pat ir razinos. Taigi visa tai yra auginama būtent tame regione ir dabar ten ketinama įrengti savartyną. Ir būtent dėl tos savartino statybos šių produktų gamybai kyla pavojus. Tokio savartino statyba regione tikrai neatsipirks, siūloma naudoti pasenusią technologiją, kils pavojus mūsų sveikatai, mūsų vaikų sveikatai, o taip pat ir tūkstančių turistų, kurie atvyksta į mūsų regioną sveikatai. Aš turiu dokumentų, kurie e, mano žodžius ir įrodo. 2003 metais kompetitinga institucija priėmė sprendimą, taip pat 2005-2007 metais buvo priimti papildomi sprendimai, buvo išleistas papildomas įstatymas ir buvo nutarta, kad tame regione nereikėtų sodinti miško tame regione daug teritorijos yra panaudojama alyvmečių ir vinogynų auginimui. Vietinė už statybos leidimus atsakinga institucija, jie atsakinga už vakarų e, Graikijos regioną ir nusprendė, kad reikia e, išgirsti ir piliečių nuomonę, jeigu norime, norima įgyventinti tokį savartino statymo projektą. Ne vienas iš institucijos atstovų pats nebuvo nuvykęs apžiūrėti teritorijos. Tikrai aš suprantu, kad jūsų laikas yra labai ribotas, aš tiesiog trumpai pasakysiu, kad mūsų regione jau yra trys funkcionuojantis, veikiantis savartynai ir tų savartynų visiškai pakanka mūsų regionui. Taip pat yra paskirta ir įmonė, kuri atsakinga už tų savartynų valdymą. Man atrodo, kad tokio naujo savartyno statymas reikštų pinigų švaistimą, ypač šiuo metu, kai visa Europa, o ypač Graikija, kenčia nuo lėšų stygiaus. Tiesiog būtų išvaistyti 7 milijonai naujo savartino statybai, nors to savartino visiškai nereikia. Aš norėčiau, kad būtų išvengta klaidos. Nereikėtų kartoti tų klaidų, kurios jau buvo padarytos praeitie. Tikrai norėčiau, kad komisija man pritartų, kad užkirstų kelią tos klaidos padarimui. Aš nenoriu jums vardinti visų dokumentų, tiesiog galbūt paminėsiu įstatymą, kurio įvairiose straipsnėse, pirmas, pirmame, antrame, trečiame, kalbama apie tai, kad turėtų būti saugoma aplinka. Uh, Be to, mūsų regionas priklauso Natura 2000 region teritorijai. Mūsų regione buvo atlikti grėžimo darbai, buvo nustatyta, kad mūsų regione yra daug vandens išteklio, dabar visą tai yra tiesiog ignoruojama. Jeigu nieko nedarysime, tai tą regioną tiesiog suniokos. Dėl to mes ir uh, pateikėme šią peticiją. Pirmininkė, kągi jūs darytumėte? Aš nekalbu vienas, aš kalbu, aš kalbu ne vienas, aš kalbu tūkstančių piliečių ir jų vaikų vardu. Mes neturime sėdėti sudėję ranko. Kai yra tiesiog nekojamas regionas, kai tikrai jūs turėtumėte mus suprasti. Yra daug filosofų ir žymių, kitų žymių asmenų, kurie kalbėjo apie tai, kad nereikia vadovautis iliuzijomis. Mes turėtumėm daryti viską, kad tas regionas nebūtų sunekotas. Aš norėčiau paprašyti jūsų paramos mūsų peticijai. Prašau visų jūsų paramos, visų jūsų solidarumo. Veikime teisingumo vardan, nepalikite mūsų nelaimėje. Ačiū. Ačiū. Komisijos vardu ponas Kolinėtis. Κάνω, πάρω μια κατάληξη, ότις, ότις. Ευχαριστώ. Jūs esate graikas. Iš tiesų, aš esu iš to paties regiono kaip ir peticijos autorius. Pagal šią peticiją rengiamasi įrengti savartyną gyvenamajame kvartale netoli istorinės vertės paminklų, netoli jūros. Ir kaip teigia peticijos autorius, šiame regione būna žemės drebėjimų buvo nuspręsta beveik užbaigti tos peticijos nagrinėjimą, tačiau gavus nuos informacijos nusprendėme atnaujinti tos, to atvejo nagrinėjimą. Komisija atsiuntė studiją, parengtą studiją, pagal kurią paaiškėjo, kad tas projektas tikrai nėra priimtinas ir paaiškėjo, kad tas projektas netitinka ES teisės aktų. Ir komisija, atsižvelgdama į visą tai, dar kartą patvirtino savo pirminį atsakymą. Komisija norėtų paaiškinti, kad savartynų steigimo ES teisės aktai nedraudžia, tik tai nurodoma, kokių šiukšlių negalima pilti. Ir savartino steigimui numatyta tam tikra procedūra, reikia išsiaiškinti, kokį poveikį atliekų kaupimas turės aplinkai komisija neturi galimybės daryti įtakos vietos valdžios sprendimams. Ir mes negalime priversti vietos valdžios užsakyti aplinkos apsaugos studijos, visa tai yra valstybių narių kompetencija. Viskas, niekas neprieštarauja reikalavimams. Mes gavome studiją, kurios išvados nėra tokios pat kaip, kaip studijos dėl poveikio aplinkai vertinimo. Taigi konstatuojama, jog dėl to, kad savartinas bus arti jūros, arti istorinės vertės m, mm, objektų, m, visai šiais aspektais privalo rūpintis valstybė narė ir jos valdžios institucijos. Mes tik galime priminti direktyvą, pagal kurią šiukšlių tvarkymas yra valstybių narių kompetencija. Ir komisija negali kištis iš šį klausimą. Graikijos valdžia patvirtino reikalingus teisės aktus, e, sekdama komisijos rekomendacijomis ir aptariama direktyva, apie kurią kalbame, yra visuomenės informavimas apie tokius sprendimus. Ir net jei, net šiandien tai, kad nacionalinė valdžia privalo um, informuoti visuomenę, tačiau ji visiškai neprivalo vykdyti rekomendacijų, kurias mes išsakome šiuo klausimu. Taigi, peticijos autoriai teigia, kad e, savartinos tegėjimas atsiradus savartinui bus užterštas regiono geriamasis vanduo. Na, viskas priklauso nuo to, kaip tas savartinas veiks ir ar bus gyventinami kiti ES teisės aktai. Pone Jarai, ponas Lafranko, prieš jį. Eh, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι γνωρίζω τον αναφέροντα. Τον γνωρίζω... Ačiū, mėly kolegos. Aš pažįstu peticijos autorių, nes jis yra tikrai labai aktyvus Graikijoje. E, jis yra aktyvus savo miesto meras. Aš rankose laikau laišką, skundą, kurį pasirašė kit, aštuoni kiti to regiono merai. Aš puikiai pažįstu tą regioną. Ir aš pritariu peticijos autoriui. Uh, vieta pasirinkta savartinui yra labai arti Fenikso upės, upelio. Tai yra regioną drekinanti upė ir visas žemės ūkis, regiono žemės ūkis priklauso nuo tos, nuo, nuo to vandens šaltinio, nuo tos upės tekmės. Uh, ir e, geriamą vandenį, to, tos upės vandenį regiono gyventojai taip pat naudoja gėrimai. Ir aptariamo savartino steigimas tikrai sukeltų riziką geriamam vandeniu, žemės ūkiui ir tokiu būdu ir regione gyvenančių žmonių sveikatai. Norėčiau taip pat pasakyti, kad Europos komisijos atstovai, atstovas, kuris atrodo taip pat yra kilęs iš to paties regiono. Necitavo geriamą vandens direktyvos, nes man atrodo, kad šiuo atveju yra pažeidžiama šita direktyva. Mes šį atvejį priimame daug rimčiau ir mes reikalaujame, kad būtų suteikta galimybė e, dar gauti papildomos informacijos. Ir jeigu vis, tos, visą tai, apie ką kalbame, kainuos 7 milijonus eurų, tai na, tokių pinigų negalime tiesiog išmesti. ES nėra tik tai kažkoks kasos langelis, kuris skirsto lėšas. Tas lėšas reikia panaudoti tinkamai ir užtikrinti, kad tie, tos lėšas būtų skirtos naudingiams projektams. Taigi. Galime atsidurti tokioje situacijoje, kurioje 7 milijonai eurų bus paskirti labai nevertingam tikslui niekam. Taigi mes mm, prašome Graikijos valdžios, kad e, ši pateiktų daugiau informacijos ir kad paaiškintų, įrodytų, kad tą projektą yra tikrai būtina įgyvendinti. Nes planuojama tam regione taip pat kur statyti ir vandenvalos įrenginius. Įrenginį. Reikėtų išsiaiškinti, ar, ar tas projektas, tas numatomas vatinas yra to, to paties e, projekto plano statyti vandenvalos įrenginius dalis. Ačiū. Ar siūlote, kad nusiųsti Graikijos valdžiai laišką, kuriame paminėtumėme vandenvalos renginių e, statybos projektą tame regione ir išsiaiškinti, ar, ar tas aptariamas savartino projektas apima, ar tas savartino projektas yra įtrauktas į renginių statymo projektą, ar kaip tai atitinka regiono poreikius, ar iš tikrųjų nebus išvaistyti 7 milijonai eurų įrengiant tą savartyną. die These vertreten. Ačiū. Niekada nebus tokio savartino, kuris nekels pavojaus. Man atrodo, kad mes problemą tiesiog perdodame iš kartos į kartą. Ši problema yra ir Vokietijoje, ir Austrijoje. Tarkim, Vokietijoje mes dabar sprendžiame sovietmečio laikų problemas. Jeigu jau reikia statyti savartyną, turime būti labai atsargus. Komisija viena vertus teigia, kad komisija negali kištis, nebent yra akivaizdžios vertinimo klaidos. Jeigu pažvelgtumėm iš paukščio skrydžio į savartino vietą, tai pamatytumėm, kad visiškai netoli teka upė. Ir aš manau, kad tokiu būdu buvo pažįsta vandens pagrindų direktyva, akivaizdu vertinimo klaida. Aš pritariu tam, kad reikia išsiųsti laišką. Turime paraginti laikytis vandens pagrindų direktyvos reikalavimų. Taigi aš manau, kad mes turime įsikišti. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Vis dėlto nežinau, ar mes turėtumėm nurodyti Graikijos institucijoms, ar prasminga statyti tą savartyną ar ne, bet kokiu atveju turime atkreipti dėmesį tai, kad įvyko projekto vertinimo akivaizdi klaida. Panašu, kad nebuvo įvertinta visa projekto apimtis, o tai buvo būtina padaryti. Šiais laikais yra tikrai labai protingų būdų įvairiems projektams įvertinti. Pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau šitą pastebėti. Iš tikrųjų, mes susidurėme su labai skaudžia Graikijos realybė. Daugelis tų sprendimų, kurie buvo priimti praeitie, dabar dar kartą tikrinami, peržiūrimi. Taigi yra labai svarbu laišką išsiųsti būtent dabar ir pareikalauti atsakymą dėl šio projekto. Labai ačiū visiems už pagalbą, pane Belyje. Uh. E, Je vais abonder dans le sens euh, des interventions de, de, de mes collègues. Euh, J'ai été. Euh... Pone Belie, norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta. Mane sudomino tai, ką komisija pasakė. Kiek supratau, buvo kalbama apie informaciją, apie galimą poveikį vandeniui. Ir komisija teigia, kad e, atitikimas direktyvoms remsis tuo, ką parodys poveikio įvertinimas vandeniui. Ir e, kol tokios informacijos neturime, galbūt neturime leisti, kad procesas vyktų toliau. Komisijos atstovas taip pat pareiškė, kad yra pagrįsta rizika, kad gali iškilti problemų vandeniui. Ir mes turėtume ir Graikijos valdžiai iškelti tas problemas, nes tikrai jos gali kelti sunkumų vietos gyventojams. Dėkuoju pirmininkė ir aš pritarčiau tam, kas pasakyta anksčiau. E, iš tikrųjų, tai vienas iš atvejų, kai komisija neturėtų likti nuo šalyje. Turėtume parašyti laišką Graikijos valdžiai ir nors ir nežinau, koks mūsų komiteto biudžetas, manyčiau, kad ten galėtų nuvykti į pačią vietą ir pasižiūrėti, kaip ten yra iš tikrųjų. Ši istorija jau ilgai tęsiasi. Daug kartų Graikijos valdžia bandė pradėti ten statyti savartyną. Ir aš manau, kad mm, čia susidurėme su atveju, kai tikrai turime nuvykti į vietą ir apsispręsti. Pirmininkė Aš tik norėčiau pridurti štai, ką žinau, kad šis klausimas nagrinėjamas Graikijos valstybės taryboje reikėtų palaukti, kol Graikijos teisminės institucijos priims sprendimą, nes e, būtent ta institucija rūpinasi bendrijos teisės už gyvenimo užtikrinimu. Uh, Nežinau, kada uh, toks sprendimas bus priimtas. Bet kaip ten bebūtų, mes tuo tarpu rengiamės nusiųsti laišką. Ponas Bostinaru, aš neturiu jokių prieštaravimų, bet noriu išsakyti tokį, tokią pačią mintį. Egzistuoja Europos Sąjungos taisyklės, reglamentai, direktyvos, viskas atrodo nuostabu. Tačiau, kai periname prie galiojančių taisyklių įgyvendinimo, staiga paaiškėja, kad valstybės narės arba neįgyvendina galiojančių nuostatų, arba kad galiojančias taisyklės interpretuojamos labai prastai. Tai taip pat reiškia tam tikras pasiekmes. Noriu grįžti prie savo pranešimo dėl bioįvairovės. Istorija kartojasi. Valstybė nari nesugebėjo įgyventinti direktyvų. Ir na, pademonstravo tikrai nepriimtiną požiūrį ir tokį pat požiūrį pademonstravo ir komisija. Tai yra Buvo tiesiog laukiama oficialaus atsakymo iš Graikijos. Ir mes vis dar laukiame atsakymų. Ar iš nacionalinės valdžios institucijų, paskui laukiame komisijos reakcijos, o tuo tarpu tie projektai yra sėkmingai įgyvendinami ir kartais padaroma netitaisoma žala. ir Europos piliečiams susidaro įspūdis, kad jų neapsaugo galiojančios nuostatos ir taisyklės. Jiems susidaro įspūdis, kad ES ES institucijos netlieka savo vaidmens. Mes turėtumėme reikalauti nuoseklesnių atsakymų, nuoseklesnių elgesio iš regioninės valdžios. Neturėtumėme laukti neapibrieštą laikotarpį turėtumėme reikalauti nuseklių atsakymų iš Europos komisijos, kuri laukia nacionalinių institucijų reakcijos ir taip pat turėtumėme reikalauti, kad nusekliai būtų gyvendinamos galiojančios nuostatos ir taisyklės. Tai yra svarbiausia tema mano pranešime. Ir sakau tai ne dėl to, kad aš noriu save pacituoti, bet manau, kad jeigu to nepadarysime, mes tikrai visiškai nuvilsime Europos piliečius, mes juk tampame bendrininkais šiam, šioje situacijoje. Mes atsakome už tai, kad nereaguojame ir nereikalaujame iš Europos komisijos ir valstybių narių, kad šios tinkamai elgtųsi. Nereikia iš naujo išradinėti taisyklių, jos jau galioja. Problema slypi jų įgyvendinime, bet su to susitaikyti negalima. Nuo 2007, o dabar jau yra 2010 pradžia, vis dar laukiame Graikijos valstybės tarybos sprendimo ir kas po to ir taip pat kada kas įvyks. Nenoriu nieko įžeisti, bet na, negalime laukti be galo be krašto. Jūs puikiai suprantate,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 kreiptis jūs dėl 20 punkto. Pono Varydys, peticijos, jis yra mano partijos narys, jis tikėjosi būti šiame posėdėje čia, tačiau jis turėjo e, darbų Graikijoje ir aš turiu išvykti į Atinus, nes ten dalyvausiu konferencijoje rytoj ir norėčiau paprašyti, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas. būtų nagrinėjamas dabar. Peticijos autorius e, atsiprašė, kad negali dalyvauti. Jūs, pa, jūs norite, kad būtų parengtas do, pranešimas šiuo klausimu. Mes kalbame 21 punktą. Norite atidėti šio klausimo nagrinėjimą? Tuomet dabar ponas Pono Kokalas peticija. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad mane pakvietėte. Tai yra peticija numeris 669 2006 metų. Tai yra e, tarša ap, Graikijos specieso saloje. Toje saloje gyvena du Graikijos ambasadoriai. Aš norėčiau, kad e, jūs išklausytumėte ir Belgijos senato pirmininko e, įspūdžius, nes jis lankėsi to saloje, saloje praėjusiais metais. Ši, šioje saloje yra 6 tūkstančiai nuolatinių gyventojų, o savaitgaliais ir vasarą atostogų metu į tą salą, pas mus į salą atvyksta daugybė lankytojų. Noriu pasakyti taip pat, kad, e, kad per pastarosius septynis metus buvo išduota daugiau. Buvo išduota daugiau nei 500 tūkstančių leidimų Ir nuo 2007-ųjų, kuomet pat, įtikėme peticiją, situacija pablogėjo. Mes skundėmės tarša e, šiukšlėmis. Kaip žinote, Graikijoje yra daugybė atvejų, kuomet neteisėtai išmetamos šiukšlės, tačiau šiuo atveju daroma labai didelė žala jūrai. Mes kalbame apie vietovę, kurioje e, na, yra visą laiką pučia vėjai, kartais stipresni, kartais netokie stiprus ir didelė dalis saloje išmetamų šiukšlių nupučiamos į jūrą. Šiukšlės taip pat deginamos. Ir pavyzdžiui, nuolatos deginami, jeigu nuolat, nuolatos deginami plas, plakamos plastikinės šiukšlės, tai mes kvepuojame tais dūmais. Ir šiukšlės išnešiojamos po visą rytų Peloponeso pakrantę. Taip pat įvyko po, pora gamtinių katastrofų, nes nukentėjo saloje esantis miškai. Valdžia apsimeta, kad ji neturi reikalingų lėšų, kad e, keistų situaciją, tačiau tai yra netiesa, nes, pavyzdžiui, e, vietos valdžia skiria 4 milijonus eurų tam, kad e, būtų tam, kad būtų vykdomi projektai salos teritorijoje, o tos lėšos buvo gautos iš ES, kad būtų gerinamas, sal, kad būtų gerinamas sala. dėja tie projektai nebūtinai buvo sėkmingai gyvendinti. Taip pat buvo planų e, steigti šiukšlių apdorojimo, atliekų apdorojimo įrenginius. Noriu pasakyti, kad šis klausimas tikrai nusipelno netidėliotino dėmesio, nes buvo planų šiukšlės vežti į žemyną, į į Peloponesą, tačiau šis projektas nebuvo gyvendintas. Ir reikia pasakyti, kad Europos komisija nežino apie tai, ko, ko, kokio rimta padėtis yra susidariusi dėl nuolatos išmetamų šiukšlių. Ir komisijos turima informacija apie maudyklų vandens kokybę nėra tiksli. Aš pats mm, plaukioju, aš puikiai pažįstu salos pakrantę ir galiu jūs patikinti, kad dėl taršos, dėl deginamų šiukšlių, e, ta tarša yra matoma plikakim. Ir Pecėso sala bei Pecė sala labai e, yra smarkiai užteršta plastikinėmis atliekomis. Aš esu įsitikinęs, kad e, didžioji dalis jūros vandenyje plaukiančių atliekų ir tų dulkių kurios nusėda ant dirbožėmio paviršiaus, labai teršia aplinką. Yra tokių paplūdimių, kurie yra užteršti atliekomis. Ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. Na, man kaip graikiai tikrai labai skaudu ir baisu girdėti tokius dalykus. Aš manau, kad ir specijas meras turėtų prisimti atsakomybę. Dabar išklausykime komisijos. Prašom, ponas Blek, išsakykite savo poziciją. Dėkuoju, pirmininkė. Komisija žino, apie tą rimtą padėtį, kuris susidarė su kietųjų atliekų tvarkymu. Ir komisijos tyrimas e, parodė, kad Graikija nevykdė savo įsipareigojimų, kurie kyla iš atitinkamų teisės aktų ES. Pagal 260 ankstesnį 228 sutarčių straipsnį, valstybė narė privalo imtis reikiamų priemonių, kad įgyvendintų teismo sprendimą. E, jeigu ne, komisija gali kreiptis į teismą antrą kartą, šį kartą reikalaudama baudos. E, Asmeniškai manau, kad iš tikrųjų e, tie pinigai geriau būtų išleisti, jeigu būtų geriau tvarkomi e, atliekoms tvarkyti, negu kad e, sumokėti baudą. Nepaisant to, dėl to, kad graikų valdžia dėlsiai įgyvendinti teismo sprendimą, komisija pradėjo procedūrą pagal 260 sutarties straipsnį, kuri eventualiai gali vesti prie teismo sprendimo, kad Graikija sumokėtų baudą. Dėl vandens kokybės aš visai suprantu peticijos autorių, kai jisai sako, kad uh, plaukėti jūroje, kuri užteršta e, plastikiniais maišeliais, yra labai bjauru. Antra vertus, tai neprieštaroja komisijos išvadai, kad vandens kokybė atitinka reikalavimams e, maudinių e, vandens kokybė apibrėžia mikrobiologinė tarša, užterštumas tam tikrais dalykais, kurie daro e, tiesioginį poveikį žmogaus sveikatai. Antra vertus, sutinku, kad e, kai žmonės galvoja apie švarų vandenį, tai jie e, ne vien tik tai galvoja apie mikrobiologinę taršą, bet taip pat ir apie vandenį, kuris būtų švarus nuo plastinių maišelių ir panašiai. E, grįžtant prie to, ką sakiau anksčiau, tikimės, kad Graikija paklus teismo sprendimui pakankamai greitai ir e, neprieis reikalas prie baudų. Ir žinoma, mes aiškiai suprantame, kad e, e, tie teršalai dėl vėjo taip pat patenka ir kitur. I'm in a very, very difficult situation. Because we are not discussing here a petition co-signed. Panas Basnori, e, ačiū. Pane pirmininkė, reikalas tas, kad mes šiame komitete politinių peticijų nesvarstame, o šią peticiją pasirašė parlamento narys, politinės partijos atstovas. Tačiau tuo Šiuo atveju nuo 2006 metų yra e, bandymai tą reikalą išspręsti ir nuo to laiko matome, kad tik tai vien ir vien bandoma pasiaiškinti, kodėl dar čia niekas nepadaryta. Pingpongo žaidimas tarp Briuselio ir Atenų. Ir juk kalba ne vien tik tai apie kietasias atliekas. Eina kalba taip pat apie organinius teršalus, apie kai kuriuos kitus teršalus. kurie yra žalingi E, požemio vandenims kartais užtrunka šimtas metų atsistatyti, o matome vien tik tai e, atsirašinėjimus. Kodėl komisija taip ilgai dėlse? Jie aiškiai sako, yra pažeidimai, e, Europo, Europos direktyvos nevykdomos ir ką matome pagaliau, paprasčiausiai silpnus pasiaiškinimus, kur išvados ir kur tų išvadų įgyvenimas. Viskas. Antraip e, visai gražu e, pasišnekėti su komisijos atstovais ar su vyriausybės atstovais vietoje, bet esmė tokia, kad tai, kas vyksta, iš principo greuna uh, pasitikėjimą Europos institucijomis Europoje, Specijos saloje ir visur kitur. Dėkui. Pone Grin, prašau. Euh, Ačiū pirmininkė. Ir mane stebina visų pirma tai, kiek jau daug laiko praėjo. Ir E, kokia dabar yra padėtis su tuo savartinu? Baisu. Žiūrėdama į dokumentus, kurie čia pateikti, tai e, ataskaitoje dėl e, nuotekų nematau informacijos apie Graikiją kalbant apie maudinių vandenį informacijos yra, bet nieko nesakoma apie oro kokybę. Taip pat nekalbama apie požeminius vandenis, kada gausime informaciją apie tai. Na, nu, kalbant apie Graikijos valdžią, tai reikalas tikrai kelia nerima. E, prancūzai mėgsta leisti atostogas Graikijoje, bet šiandieną man kilo mintis, kad galbūt reiktų ten nebevažiuoti. Tai Graikija ir ekonomiškai turėtų būti suinteresuota tą padėtį paaiškinti. Jau nekalbu apie tai, kad ir vietos gyventojams <laughs> norisi gyventi sveikoje aplinkoje. Manau, kad komisija galėtų elgtis aktyviau, bet ir mūsų komitetas galėtų veikti. E, reikėtų vis tik tai pareišti, kad nėra ko įrašinėti į darbo atvarkęs tą klausimą tris metus iš eilės. Pirmininkė. Na, mane tikrai labai šokiravo visas nupieštas vaizdas. Ta minėta sala iš tikrųjų yra be galo graži. Ji turi ir didžiulę istorinę reikšmę. Na ir jeigu mes kalbame apie Graikiją, tai mm, turiu pasakyti, kad šiuo metu uh, Graikija yra labai sunkioje situacijoje. Nuo lapkričio mėnesio mes turime naują vyriausybę, sprendžiame įvairias problemas. Aš manau, kad reikėtų užmėgsti protingus ryšius, kad reikėtų uh, atskirai vertinti Graikijos piliečius ir Graikijos vyriausybės veiksmus. Aš manau, kad atsakomybę turėtų prisimti ne vien tik Graikijos vyriausybė, bet ir tas regionas. Aš manyčiau, kad reikėtų užmėgsti tiesioginius kontaktus, taip pat reikėtų parašyti labai griežtą raštą merui. Mes turėtumėm informuoti Graikijos vyriausybę apie situaciją ir turėtumėm paprašyti Europos komisijos uh, visais įmanomais būdais daryti spaudimą, kad problema būtų išspręsta. Ar jūs tam pritarėte? Taip, labai gerai. We're just, we're just working. Yes, yes. No. Another Greek uh, uh, item by Mr. Panayotis Bouras. Dar viena graikiška tema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 įvertinti, kaip palaikomas direktyvų, pavyzdžiui, 9931. Direktyva 9931 numato, kad prieš išduodant leidimą savartynui turėtų būti įvertintas to savartino poveikis aplinkai. savartynas turėtų būti vertinamas pagal reglamentą 85337 ir taip pat pagal atitinkamus Graikijos įstatymus. Graikijos ministras nusprendė, kad savartynas nekelia pavojaus aplinkai. Tačiau kol kas tas sprendimas dar yra laikinas. Reikia atlikti išsamų poveikį aplinkai ir to vertinimo rezultatus reikėtų pateikti visuomenė ir kompetitingoms institucijoms. Na ir tik tada atlikus išsamų poveikio vertinimą turėtų būti priimtas sprendimas dėl leidimo. turėtų būti vertinama, ar laikomas direktyva 85337 ir 9931. Komisija daro prielaidą, kad kol kas tos direktyvos nėra pažeidžiamas, bet mes ir toliau atidžiai stebime situaciją. Ačiū, ar kas nors turėtų pastabų? Of course, we keep it open. And uh, Now we have the next one with the petition. The next one is number 24. Taigi peticija paliekama. Toliau 24 peticija. Prašom. Like all... Jeigu norite, galite ir sėdėti. Mesdames, messieurs, honorables députés. Remen... Ponios ir ponai, gerbimi parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Europos parlamento peticijų komitetui už tai, kad įtraukė mano peticiją iš šios dienos darbo tvarkę. Jūsų tikslas užtik, yra užtikrinti, kad būtų gyvendinami e, e, pagrindiniai Europos principai Noriu padėkoti komiteto sekretoriatui, kuris padarė viską, nagrindamas mano patiktą peticiją. Jie tikrai puikiai padirbėjo. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie parodė susidomėjimą mano atveju. Peticijos komitetas e, man suteikia galimybę šiandien kalbėti daugelio uh, farmacininkų dirbančių Junktinėje karalystėje vardu, kurie neturi steigimosi teisės, kalbant apie galimybę dirbti farm... vaistinėse netgi praėjus trims metams, pradirbus tris metus. Pagal Junktinės karalystės įstatymus Europos farmacininkai negali dirbti to šalies farmacijose, jeigu jie atitinkamo diplomo neįgyjo Junktinėje karalystėje, neatsižvelgiant į tai, kiek metų jie jau dirba Junktinėje karalystėje. Šis pasenęs įstatymas taikomas naujai atvykstantiems farmacininkams. Tai reiškia, kad nei viena Europos, Europoje veikianti nei vien, 1998 metų rugsėjo 27 dieną po daugelio, kurį, kurį laiką trukusio nedarbo, aš susiradau darbą ir tapau e, farmacijos va, vaistinės vadovu. E, 1999 metais e, buvau paskirtas vienos iš Prancūzijos vaistinių vadovų. Buvo nuspręsta, kad mano tokiu būdu galima spręsti e, nedarbo problemą tame regione, kur gyvenau. Taigi 99 metais tapau vaistinės vadovu, tačiau nukentėjau dėl diskriminacijos, diskriminacijos Junktinės karalystės įstatymo. Mane informavo, kad dėl savo diplomo aš negaliu tapti e, vaistinės Junktinėje karalystėje vadovu. Kalbu apie Svindoną. Taigi aš negalėjau būti vaistinės tame mieste vadovu nors aš jau dirbau Junktinė karalystė 2 metus ir 8 mėnesius. Aš apskundžiau šį sprendimą tokį siaurą e, šio teisės akto aiškinimą ir tai, kad neatsižvelgame ES teisės aktus. Aš kreipiausi į teismą ir paprašiau, kad man priteistų nuostolius už patirtą žalą nusolio atlyginimo už patirtą žalą. Ir kreipiausi ir Europos teisingumo teismą pagal 234 sutarčių straipsnį. Padariau ir padariau tai 2009 metų spalio 14, tačiau Junktinės karalystės teismai prie išvados, kad nebuvo pažįstas joks įstatymas. Ir, at... ir atsisakė suteikti galimybę man kreiptis į apeliacinį teismą. Panašus at, panašų atvejį Europos teisingumo teismui pateikė Airijos atstovai. Tačiau situacija ten kitokia. Šiuo atveju kalbame apie farmacininką, kuris pradirbo Junktinėje karalystėje jau dešimtį metų ir tai pažeidžia ES teisės aktus man buvo pasiūlyta perduoti savo skundą Europos komisijai. 2009 metais patikiau skundą komisijai, apskundžiau Junktinę karalystę komisijai. Nes buvo atsisakyta mano atvejį perduoti Europos teisingumo teismui. 2007 m. birželio 11 d. komisijos pirmininkas Baroso pareiškė, jog atvej, tokiais atvejais yra dvi galimybės. Arba e, kreiptis į komisiją pagal 226 straipsnį ir paskui šį klausimą, šio klausimo nagrinėjimą galima nukreipti, kreipti, kreip, galima kreiptis į Europos teisingumo teismą, kad jis nagrinėtų tokius atvejus. Arba kreiptis į nacionalinį teismą. Tačiau nacionaliniai teismai nei, neatliko savo darbo ir vienintelį, ir vienintelį man liekanti galimybė buvo kreiptis į teisingumo teismą ir prašyti, kad man būtų priteistas žalos atlyginimas. 2009 e, m. Liepos 7 d. komisija pareiškė, kad ES teisės aktai nebuvo interpretuoti tinkamai ir kad reikėtų šį atvejį nagrinėti e, remiantis sutarčių 43 straipsnių. Savo atsakymę komisija Junktinė karalystė pareiškė, kad toks kad, kad ji buvo teisi taip griežtai, taip siaurai taikydama teisės aktus. Ir taip pat patikė papildomus pastebėjimus, kuriuose pareiškė. Pareiškia, kad, ko, kad komisija gali susisiekti su Junktinės karalystės institucijomis ir šios e, išsamiau paaiškins savo poziciją. O dabar atrodo, kad Europos piliečiai palikti likimo valiai ir patys uh, turi bandyti, jie patys bando save ginti. Deja, aš tapau e, iš ankstinio nusistatymo, diskrimina, diskriminuojančio iš ankstinio nusistatymo auka. Ir aš kreipiausi į, į darbo teismą, tačiau šio tribunolo sprendimas priklausys nuo to, kokį sprendimą, kaip, kaip mano atvejo nagrinėjimas baigsis jūsų komitete. Taigi kreipiuosi Europos parlamentą, prašau jūsų nukreipti mano atvejo nagrinėjimą į Europos teisingumo teismą, kad būtų užtikrintas teisingumas, kad būtų užtikrintas teisingumo gyvendinimas Europos piliečių atžvilgių. Ačiū te gyvuoja Prancūzija, te gyvuoja Europos Sąjunga, te gyvuoja Jungtinė karalystė. Uh, Mr. Mehok from the Commission, uh, could you include uh, the... Dėkoju. Uh, Ponas Mekalkas iš komisijos ir galėtumėt gal uh, pasisakyti taip pat ir apie uh, kitą mm, kom, um, peticiją, nes ji panaši. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš tikrųjų tos dvi uh, peticijos, kurias šiandieną nagrinėjame yra panašios, ta pačia tema, todėl atsakymas, e, kurį pateiksime ponui Tedės, e, taga, e, bus adekvatus tam, identiškas ir atsakymui dėl kitos peticijos. Čia visų pirmiausia turiu pakalbėti apie teisinę sąrangą, ypatingai apie ginčą su jungtiniu, e, jungtinės karalystės valdžia. Jie remiasi direktyva dėl profesinių e, kvalifikacijų pripažinimo ir e, tuo pagrindu neleidžia kai kuriems asmenims valdyti vaistinių Junktinėje karalystėje. E, tai yra dalis e, direktyvos e, dėl automatinio e, kvalifikacijų pripažinimo. Bet e, išlyga e, negali būti taikoma e, kitais atvejais ir negali riboti piliečių teisų, kurios kyla iš sutarties. E, Ponotagos byla yra e, problematiška, mes jau susisiekėme su Junktinės karalystės valdžia ir analizuojame šį atvejį, jeigu bus reikalas iš tikrųjų e, kreipsimės į Teisingumo teismą. Tačiau jeigu paaiškės, kad bendrijos teisė nėra E, pažeista, tada e, šią bylą pabaigsime, užbaigsime. Pone Griniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai liūdna skaityti tai, kas pateikta komisijoje, liūdna klausytis, ką pasakė komisijos autorius. Aš nežinau, ko komisija laukia ir vis nesikreipia į Teisingumo teismą. Iš tikrųjų, jau keletą kartų gavo atsakymus iš Britų valdžios ir nieko nepadarė. Man atrodo, daugiau nebėra ko laukti. Reikia tiesiog imti ir kreiptis į Teisingumo teismą. Mes galų gale čia esame tam, kad užtikrintume, kad ES veiktų vidaus rinką. Na, o šiuo metu e, mes galime sakyti jauniems žmonėms e, puiku, jūs galite važiuoti kur tik norite dirbti visoje Europos Sąjungoje, o jie susiduria su tokiamis situacijomis, kai e, kvalifikacijos nepripažįstamos, kaip ir šiuo atveju, susidurėma su labai sunkia padėtimi, netenkama darbo, tenka remti šeimą ir nuo to nukenčiama, taip tęstis negali. Aš manau, kad e, mes turėtume pareikalauti, kad komisija kreiptųsi į Teisingumo teismą. Pone pirmininkė, pasakysiu štai ką. Man tai atrodo kaip aiškus diskriminavimo atvejis. Visų pirma, turime reikalą su diskriminavimu. E, o diskriminavimas e, priešinasi pačiai ES dvasiai keturioms ES laisvėms. Tas vertybės propaguoja nekas kitas kaip Londonas. Antras dalykas. Prieš du metus, kai kalbėjome apie Ispanijos žokėjo klubo nario atvejį, jeigu pamenate, jisai skundėsi, kad Ispanijos taisyklės neleidžia treneriui iš Britanijos tapti karališkojų žokėjų klubo nariu Ispanijoje dėl to, kad jisai savo kvalifikaciją įgyjo ne Ispanijoje, bet Junktinėje karalystėje. Ir visai teisingai mes tada pareikalavome, kad Ispanija laikytųsi uh, ES taisyklių. Na, o dabar mes matome, kad e, Junktinė karalystė tą patį daro, kai į Junktinę karalystę atvyksta farmacijos specialistas. Aš manau, kad šiuo atveju Junktinė karalystė turi būti paprasčiausiai nubausta. Antras dalykas. E, aš dabar visai suprantu, kodėl Junktinė karalystė nutarė uh, E, netaikyti žmogaus teisų hartijos, nes e, diskriminacija yra glaudžiai susijusi su žmogaus teisėmis, bet pagal Europos taisyklės ir įstatymus Junktinė karalystė turi laikytis tokių nuostatų, nes uh, e, ateis laikas, kai e, Britų e, medikas norės praktikuoti Rumunijoje, Vokietijoje ar dar kur nors ir negalės to padaryti. Tada kas bus? Tai yra protekcionizmas, tai yra nacionalinių interesų kėlimas virš europinių vertybių. Ir e, mane Stebina Europos komisijos paaiškinimai ir labai silpna komisijos reakcija. Jūs turite elgtis veiksmingai, aktyviai, kad tas dalykas e, nesitęstų, taip kaip e, specijos salos atveju, e, reikia reikalauti, kad Londonas reaguotų. Visų pirma, reikia reikalauti, kad jie pakeistų e, savo įstatymą ir antra, kad šis nusižengimas būtų tinkamai nubausęs. Nes e, jeigu kitos šalis pradės taip elgtis, tai e, tiesiog pamatysime, e, kad tai e, sukels visiškai neprintiną situaciją. Todėl reikia pastatyti tą e, salginai nedidelę šalį į kampą ir pareikalauti, kad ji elgtųsi deramai. Pirminkė, tai dabar turbūt e, apibendrinant e, turėtume štai kaip elgtis, turėtume paprašyti, pareikalauti, kad komisija šią bylą perduotų e, Europos Teisingumo teismui. Mes taip pat turėtume nusiųsti labai griežtą laišką e, Britanijos e, švietimo ar kuriam kitam ministrui dar kartą prašydami paaiškinimų. Tad ačiū Jums, panas Taga, už dalyvavimą. Dabar pereiname prie 22 darbo tvarkės punkto. Atsiprašau, pirmininkė, 25 punkto. E, Pone Angelikė Komon. Dėkoju. E, peticija šiuo atveju yra susijusi su Junktinėje karalystėje įgytos inžinierijos kvalifikacijos pripažinimu Maltoje. E, mes jau e, svarstėme šią peticiją. Komisija yra paprašiusi paaiškinimų iš Maltos valdžios. Kalba eina apie ne, tam e, tikrą papildomą informaciją. E, informacija susijusi su e, peticijos tiekėjo parašyta disertacija. Ir kol kas komisija laukia Maltos e, valdžios atsakymo dėl šio klausimo. Any remark, any question? Ar kas nors turėtų pastabų arba klausimų? Uh, merci à vous. Um, concerning this, uh, fine, this issue. Ar būtų pastabų dėl 25 peticijos? Jeigu ne, tai galime baigti šios peticijos svarstymą, ar ne? Peticijos svarstymas baigtas. Kągi, dabar reikime prie 26 peticijos. Pona Serdžia Niola pateikė šią peticiją, pona Šmit iš komisijos ją pakomentuos. Ačiū. Aš norėčiau Jūs informuoti. E, kad ES teisės aktai numato labai griežtas taisyklės, kaip turėtų būti reklamuojami medicinos produktai per televiziją. Galima reklamuoti tik nereceptinius vaistus. Na ir jeigu vaistai yra reklamuojami, tai visuomenė turėtų būti pateikta informacija apie vaisto pavadinimą, taip pat turi būti vartotojai aiškiai nurodoma, kad jis turėtų perskaityti informacinį vaisto lapelį ir pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku. Mes gavome peticiją iš Italijos ir dėl to kreipėmės į Italijos institucijas nes manome, kad institucijos turėtų laikytis tų taisyklių. Visų pirma, mes pasitirame, kaip Italijos institucijos įgyvendina ES taisyklės ir antra, kaip jų yra laikomasi. Mums buvo patiktos nuorodos į Italijos įstatymus, kurie turėtų perkelti direktyvos nuostatas nacionalinę teisę. Taip pat mes buvome informuoti, kad kompetitingos institucijos turi gyvendinti tas taisyklės. Mums buvo pateiktas ministro dekreto nuorašas. Ir ten aiškiai parašyta, kokiamis sąlygomis turėtų būti vertinama televizijos reklama, jeigu ji netitinka šių taisyklių. Iš Italijos institucijų pateikto atsakymo susidarė įspūdis, kad ES teisės aktai ko gero yra įgyvendinami ir antra, kad imas, imamasi pakankamai priemonių tam, kad būtų galima užtikrinti šių specialių taisyklių įgyvendinimą ir atskirais atvejais Italijoje. Mm. So, uh, well, the... Pirmininkė. Taigi, Italijos institucijos nagrinėja šią atvejį ar ne? Komisija. Na, kalbant apie šį atvejį, tai reik, reikėtų įvertinti vieną iš Italijos kan televizijos kanalų, tačiau tokių priemonių turėtų imtis nacionalinės Italijos institucijos. Tos priemonės turėtų būti grindžiamos ES teisės aktais, tačiau jas taikyti turi nacionalinės kompetitingos institucijos. Italijos institucijos mus patikino, kad jos ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad galėtų vertinti kiekvieną atskirą atvejį kad galėtų įvertinti, ar laikomas tų konkrečių vaistų reklamos taisyklių. No. No. All right. Okay. Health in Italy. From, uh... Sveikatos apsauga Italijoje. Petra Šot, prašau. Ačiū pirmininkė. skundžiasi Italijos pilietė, kuri dirba valstybės tarnyboje. Ji skundžiasi labai griežtomis taisyklėmis, kurios bus taikomos ligonėms, nes jie privalės būti namuose, jeigu kas nors ateitų patikrinti, ar jie tikrai serga. Mes manome, kad šis skundas susijęs su diskriminacija ir mes atsakėme raštu į šį skundą. Svarbiausia yra štai kas. Bendrijos teisiniai aktai reglamentuojantys šį klausimą reglamentuoja tik diskriminavimo ne, negalios atveju. Diskriminavimą negalios atveju, taigi ES teisės aktais pasiremti negalime. Čia yra diskriminavimas užimtumo srityje, kaip žinome, diskri, draudžiama diskriminacija negalios amžiaus lyties pagrindu. Šiuo atveju kalbama apie nedarbingumo laikotarpį ir tai yra subsidiarumo sritis ir valstybės narės gali kaip tinkamos reglamentuoti, kokias nori taisyklės patvirtinti šiuo klausimu. Mes pabandėme raštiškame atsakymę tai ir pasakyti. Uh, pagrindų direktyva kalba apie negalę, bet ten labai detaliai nenumatoma, ką valstybės gali daryti ir ko aš negali daryti. Manau, kad ES teisynų negalime remti šiuo atveju ir daugiau nieko neturime pasakyti. Pirmininkė, ačiū. Bet kažin, Gal mes kaip komitetas galėtumėme šį klausimą perduoti socialinių reikalų komitetui ir jie nuspręstų, ar jie gali ką nors nuveikti. Galbūt ką nors galima padaryti. Tiesiog susipažinimų informacija. Pourquoi? Kodėl? Mikro, mikro, mikro. mikro. mikro. Uh, investigation on the issue kad jie išsiaiškintų šį klausimą, ištirtų jį. Tai yra socialinė problema. Net jeigu na, problemų iškiltų tikrai išskirtiniais atvejais. Bet kadangi aš pirmininkė, aš sprendžiu principe de subsidiarité et il faut fermer la pétition et voilà, c'est, c'est enfin, franchement. Juk tai yra subsidiarumo principo atvejis. Matau, mes tiesiog galime užbaigti šio klausimo nagrinėjimą, nes parlamentas negali kištis. Žinau, kad panašus atvejai buvo nagrinėjami Prancūzijoje Ir man atrodo, kad visos kompetencijos suteiktos valstybei nariai šioje srityje. Europos parlamentas nieko negali padaryti aš dirbu. Nežinau, ar užimtumo komitetas galėtų ką nors nuveikti. Na gerai, jūs mane įtikinote, sako pirmininkė.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 Aneks B. Taigi B priedas. Tai yra peticijos, kurios e, turėtų būti, kurių nagrinėjimas turėtų būti užbaigtas, nebent būtų narių, kurie prieštarautų. Jeigu tokių nėra, tai tada reikėtų baigti jų nagrinėjimą. Pirminkė, tai labai dėkoju už dalyvavimą. Tiems nedaugelis iš jūsų, kurie pasiliko iki galo, esu jums labai dėkinga. Yes,